ir dalyvaujame. Dank, Frau Vergia. Ich gehe davon aus, dass die gleichermaßen engagierten anderer Fraktionen diese Erklärung zur Kenntnis. Dėkoju, ponė Viržė. Tikiuosi, kad frakcijos su ta deklaracija susipažino. Protokolas bus pristatytas protokole kito posėdžio metu. Ir jeigu rekomendacijos bus patvirtintos, tai atitinkamai.